Kolleginnen und Kollegen, äh, ich darf Sie herzlich begrüßen zu. Mėly kolegos, noriu pasveikinti Jūs susirinkus į e, šiandienos posėdį, kuriame balsuosime dėl galutinio pervanš prieš pranešimo teksto. Prieš pradant balsuoti norėčiau keletą pastabų tart ir dar trumpam suteiksiu žodį pervans. Pirmiausia, noriu pasakyti ir pabrėžti, kad mes sugebėjome iki šios dienos parengti galutinę pranešimo redakciją. Ir tai yra mūsų komiteto darbuotojų nuopelnas, taip pat pervanš frakcijų koordinatorių šešėlių pranešėjų. Visiems jiems už tai reikia padėkoti. Tačiau labai norėčiau padėkoti ir mūsų sekretariatui, kuris sudirba pasiraitojęs rankovės. Tikrindami darbo dokumentus, kuriuos sukopėme per pastaros pusantrų metų, mes konstatavome, kad turime tikrą lobį ir dar prieš vasaros atostogas išleisime knygelę Tai e, tikėkime bus padaryta vėliausiai iki Liepos pabaigos ir e, joje e, bus publikuojami svarbiausi pranešimai, kiti dokumentai ir taip pat dar vaizdo diską prie šios knygos pridėsime tarp nuotraukų, kurios bus publikuojamos turėtų būti ir mūsų komiteto narių nuotraukos, todėl prašau po posėdžio 10 minučių dar neišsivaikščioti e, komiteto nariams, ne mūsų svečiams, tačiau tik komiteto nariams ir padarysime bendrą nuotrauką visų komiteto narių. Taip pat paskutinė informacija prieš teikiant e, balsavimui plenarnėje sesijoje šį pranešimą. Prašau tylos mes mm, norime surenkti e, Strasbūrė Europos parlamente nedidelį prieimimą, kurio pažymėsime mūsų komiteto darbo pabaigą. Mes, manau, tą padarysime trečiadienį maždaug apie 17 valandą, nes e, antradienį veikiausiai vyks diskusija dėl šio pranešimo, ketvirtadienį bus balsuojama, tačiau uh, E, galutinis laikas ir data jums bus patvirtinti elektroniniu paštu. Tiek būtų mano įžanginių pranešimo. Dabar noriu suteikti žodį per vans, kad jį pasakytų tą, ką pageidauja pasakyti. Čia pirmininkė, kaip ir jūs norėčiau padėkoti visiems kolegams, kurie prisidėjo e, per pusantrų metų laikotarpį rengiant šį antrąjį pranešimą. Atsižvelgiant į tai, kokiu, e, kokius pasiūlymus įtraukėme į pirmąjį pranešimą, galima tikėtis tam tikrų šiandienos būsimo balsavimo rezultatų. tikriausiai dabar nereiktų visko iš naujo e, pristatinėti, bet reikia pasiruošti balsavimui ir kad tai padarytume, noriu e, išsakyti keletą, tris grupės pastebėjimų. E, aš noriu paprašyti sekretoriato, kad nebūtų dalinamas tas tekstas, kuris yra parengtas tą tekstą balsavimui. Tą tekstą dar reikia išvalyti, suredaguoti, suredaguoti draugę su politinių frakcijų atstovais. Ir iki savaitės pabaigos į, įvyks susitikimas, kur tas darbas ir bus atliktas. Bus teksto turinys nesikeis, bet jis bus sutvarkytas. Tikrai reikia dar nemažai e, atlikti redaguojamojo darbo. Ta turi atlikti darbuotojai, aš atsiprašau jų vardu, nes jiems tenka tikrai daug, didelis krūvis. Thank you. 17 ir 48 paragrafai. Balsavimo sąrašai, sąrašai dėl jų dar nėra aktualūs, dar nėra parengtas sąrašas, pagal kurį galėtume balsuoti. 17 pastraipa. Jeigu pažvelgsite į kompromiso tekstą, e, tas tekstas jums išdalintas. Mes turėtume balsuoti dėl 20, 17 pastraipos ir jums išdalintame tekste yra štai, kokie, štai kokios pastraipos 17 BA ir atskirai 17 pastraipą. O tai reiškia, que le euh, 17. Tai reiškia, kad 17b punkto nėra nei viename iš jūsų balsavimo sąrašų, o jį reikėtų įtraukti. Reikėtų įrašyti 17b balsavimo punktą, ponė pirmininkė. Toliau, dėl 48, 48a naujos dalies. reikės balsuoti ir dėl 48, 48 pastraipos B dalies. Balsavimo sąrašuose 421 pakeitime kalbama apie 48b pakeitimą ir Jūs turite jį tekstuose, kur, tekste, kuris buvo jums išdalintas ir ten yra 48b pakeitimas, bet jo nėra jūsų balsavimo sąraše. Ir jei 48a bus pritarta, tai automatiškai bus pritarta ir 48b pakeitimai. Ar, ar viskas aišku? Dar nebaigiu pirmininkė. Toliau balsavimo sąrašuose, kurie kolegoms buvo išdalinti, yra balsavimas dėl galutinės nuomonės. Bet, bet ko, koordinatoriai paprašė įtraukti pas, pakeitimus, dėl kurių reiktų atbalsuoti atskirai. Man atrodo, kad jų padėtis neaiški, nes jų negalime teikti balsavimui, jeigu e, balsuosime dėl, jeigu tarsime kompromisams. Pavyzdžiui, 126 pakeitimas, kur kalbama apie 29D pastraipą. Kalbu apie 227 mūsų kolegos Paskalio Konfano pakeitimą, kuris yra įtrauktas į 27b naujo, naujos redakcijos 27b. Toliau. 313 Garcijos Margajo jo pasiūlymas yra įtrauktas į 27C naują, nu, naujos redakcijos pastraipą. 421 e, pono konferati pakeitimas, kurį apima 48b, 48b naujos redakcijos pastraipą. Toliau Paskalio Konfeno 14 pakeitimas. Bent jau pirmoji jo dalis įtraukta. DA pastraipos naujajame tekste. Taigi tokie yra svarbiausi pastebi... komentarai, kuriuos norėjau Jums pranešti. Dar vienas dalykas, paskutinis dalykas. Esminis pastebėjimas. Dėl kompromisų 20 ir 21 paragrafui. Noriu padėkoti Otmar, Otmarui Karasui už bendarbiavimą ir už galimybę parengti tekstą kuris, man atrodo, yra priimtinas visiems. Tačiau ten nebėra nuorodų į G20, į didžiąją 20 susitikimą. Todėl siūlau naują 20 pastraipą e, kad ji būtų suformuoluota štai kaip skaitau nuo vidurio, nes būtent nuo tos dalies rengėme tekstą šiandienai. Ragina integruoti Bretton Woods instituciją bei pasaulinės ekonominės valdysinos struktūras, įskaitant ir, 20, ir didžiojo dvidešimtuko susitikimus į jungtinių tautų sistemą. Colleagues, uh, let me just uh, briefly. Kolegos, uh, norėčiau trumpai, kaip pirmininkas, sureaguoti į pervans pasiūlymus. Pirmiausiai pritariu pasiūlymui atlikti uh, lingvistinius uh, pakeitimus tam, kad kalbinių požiūrių tekstas būtų tinkamai suformuoluotas angliškai ir nekiltų jokių klausimų. Tačiau yra labai svarbu apsiriboti vien tik tai kalbiniais, redakciniais pakeitimais, e, pataisyti tik tai anglų kalbos formuluotės, mes nenorime teikti jokių kitų pasiūlymų, kurie būtų vertinami kaip keičiantis turinį. Pirmasis tai buvo pastebėjimas. Antrasis pastebėjimas susijęs su 17b punktu, dėl jo balsuosime, nes e, jis yra paketo sudėdamoji dalis, todėl nereikia jo svarstyti. Vienintelis klausimas arba du klausimai dar yra likę neatsakyti. Vienas yra susijęs su maždaug 30 pakeitimų, kurių autoriai paprašė atskiro balsavimo, e, baigiantis e, balsavimo procedūrai ir posėdžiui. Pervanš teikia, kad daugelį iš jų yra atsižvelgiama viename ar kitame kompromisinėme pakeitime. Man nekyla jokių problemų dėl jų balsuoti. Sutarėme su koordinatoriais ir su politinių frakcijų atstovais dėl to. Ir e, aš manau, pervanš, kad jie bus e, atmesti, todėl dėl to neturėtų kilti uh, sunkumų. Vienintelis dar likęs klausimas yra susijęs su tuo, ar mes e, teiksime pasiūlymą dėl naujos e, tos pastraipo redakcijos, kurioje kalbama apie G20 ir apie ekonominę ekonomikos valdyseną. Aš manau, kad e, turėtume palikti dabartinę redakciją, nes e, dėl šių pasiūlymų mes daug kartų diskutavome su koordinatoriais, šešėlės pranešėjais sekre, e, sekretorijete. Taip pat tikrai diskusijų vyko labai daug. Taigi aš siūlyčiau balsuoti ir noriu pakla, paprašyti dabar kelti rankas tų, kurie bals, nori balsuoti už pasiūlymą, kuris yra jau mums išdalintas. aiški dauguma ir mes balsuosime to teksto pagrindu. Pirmas prieš. Mikro, mikro. Euh, Pirmininkė, aš suprantu, kad visi susikopė šiam balsavimo posėdžiui ir kad turime visokių kitokių darbų, bet mes baigiame svarbios komisijos darbą kuri nagrinėjo su krizė susijusius klausimus, o didžiojo dvidešimtuko institucijos vaidmuo yra svarbus klausimas. Tai, ką jūs pristatėte, visų, dėl visų šių dalykų buvo deramasi gana sparčiai. Aš e, sutinku, kad Otmar Karas teiktų žodinį pakeitimą iš esmės, tai nieko nekeičia. Bet jeigu mes nebalsuosime, e, dėl šio žodinio pakeitimo. Iš tikrųjų, e, balsuosime už tai, kad atsiras jungtinių, globalinė jungtinių tautų globojama sistema, kuri neapims didžio dvidešimtuko. Otvarai, e, ar negalėtume 20-ame e, pakeitime jo naujoje versijoje dar atskirai paminėti didžiojo dvidešimtuko. Man būtų toks pasiūlymas priimtinas. Okay? Okay. Okay. Okay. Good. So, so colleagues, Ole. But is the reference to G20 still there? Nuorada į didį dvidešimtuką yra, ji išliko. Well, I want to know if it's excluded. Yeah, read it again. Noriu pasiklausti, ar ji išbraukta kolegaus pers kai tikite. Dar kartą. In... Ragina integruoti Bretton Woods instituciją bei pasaulinės ekonominės valdyno, valdysenos struktūras, taip pat ir didžiojo dvidešimtuko susitikimus į jungtinių tautų sistemą. Now, at the end, at the end of your voting list. Jūsų balsavimo sąrašo pabaigoje yra naujas 20 pastraipos kompromisas. Bet tas tekstas, tame tekste nėra nuorodos į didį 20, kad tai bals, balsavimo sąrašuose jis yra 14 puslapyje. Bet tai yra korrigendumo 2.20 punktas. Yeah. Yeah. Proposal. Hi. Herr Vorsitzender, wir haben, ich möchte jetzt hier nicht. Pirmininkė, aš ten norėčiau dabar tą, to chaoso dar labiau padidinti ir ko nors apkaltinti. Prieš savaitę viską ramiai aptarėme ir mm, nustatėme galutinį pataisų pakeitimų teikimo terminą, remdamėsi <clears throat> atitinkamais pokalbį su frakcijos tovais, sekretariatas parengė balsavimo sąrašą. Aš esu dėkingas už tai, kad dar papildomus kompromisus galėjome įtraukti. E, papildomus pasiūlymus, kurie nesusijęs su šio balsavimo sąrašu, kurių pageidauja pranešėjai, mes galime teikti per plenarinę sesiją. 20 punktas E, yra e, svarbus dėl to, kad jį įtraukime pasaulio, nuorodą į pasaulio ekonomikos valdyseną. Šis punktas yra dabar e, įtrauktas į balsavimo sąrašą. Ir didysis dvidešimtukas taip pat dabar yra siūloma jo susitikimus įtraukti į jungtinių tautų struktūrą. Ir Toks buvo mūsų siekis. Tačiau dabartinėje formuluotėje e, tas siekis neatsispindi. Jeigu norime, kad ši nuostata ir nuoroda būtų įtraukta, galima teikti ją ja, per balsavimą plenarinėje sesijoje, tačiau tai nekeičia pasiūlymo esmės. E, Vienintelis atviras klausimas yra susijęs su tuo, kad 17 B naujasis punktas atkrinta ir dėl to reikia balsuoti dėl visų tų pasiūlymų kartu. O paskutinis pasiūlymas yra įtrauktas į balsavimo sąrašą. Taigi pradėsime balsuoti. Pirmiausiai bandomai balsavimą atliksime, kad įsitikintume, ar veikia balsavimo aparatūra ir. E, ar ne per gausiai atstovaujamos atskiros frakcijos, balsuoti pradedame. Kas neturite balsavimo kortelės, kad būtų galima užfiksuoti posėdžio protokolą, vienintelis Hanes Svoboda, jo balsą priskaičiuosime papildomai. Balsuoti baigiame, balsavimo įranga veikia. How many do we have in total? Na, doch, zeigt an. 43. Okay. Ich würde vorschlagen, wir stimmen noch. Äh, įprastu būdu balsuojame keldami rankas, jeigu ne, neaiškus balsavimo rezultatas, tai balsuosime elektroniniu būdu, naudodamėsi kortelėmis, ne vardinis bus balsavimas, bet elektroninis. Tai pirmasis yra kompromisinis paketas, bet atitinkamo paragrafo ir vietojo dabar e, bus įtrauktas 17b, 5a naujas dėl jo bus balsuojama papildomai ir, ir 20 punktas taip pat nauja redakcija. Kas už? Ar yra balsuojančių prieš, susilaikiusių, ne, ne vienas susilaikęs. Pasižymėjome ketvirtasis punktas kompromisinis. Kas prieš? susilaikė. Aštuntasis kompromisinis punktas, pastraipa, kas už prieš susilaikė pritarta. Devintasis B naujas, kas už prieš susilaikė pritarta. Tryliktasis kompromisinis punktas, pirmoji e, dalis, reikalavo balsavimo dalimis. Kas už pirmąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. Balsų dauguma. 17 punktas A naujoje redakcijoje iš penkių atskirų dalių. Kas už pirmąją dalį? Prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikė pritarta, kas už trečiąją dalį, kas prieš susilaikė. Norėčiau pasitikslinti balsavimo rezultatus elektroniniu būdu dėl žodelio 3. Pasuoti baigiame. 24 už 16 prieš pritartą. Ketvirtoji dalis. Kas už prekybos barjerų panaikinimą, kas prieš susilaikė. Pasitikslinkime elektroniškai neaiškus balsavimo rezultatas. 25 už 15 prieš pritarta, kas už paskutinę dalį prieš susilaikė pritarta. 19 punktas, pirmoji dalis, kas už prieš susilaikė pritart antroji dalis, kas už prieš susilaikė pritarta. 21 punktas. Ir pasiūlytas jo pakeitimas, dėl kurio pirmiausiai balsuosime. Ir jis atitinka balsavimo sąrašo pirmąją dalį, trumpai perskaičiu. E, raginama imtis koordinuotų veiksmų tam, kad būtų skatinamas e, tvarus ūkio augimas, taip pat e, atskaitomybė ir taip toliau. Ir kad būtų stiprinamas parlamento vaidmuo vykdant ekonominės veiklos peržiūrą, kas už prieš susilaikę pritarti. Dvidešimt septintasis C kompromisinis punktas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už prieš susilaikę pritartą. Kas už antrąją dalį, kas prieš susilaikę. Pasitikslinkime elektroniškai. Dvidešimt keturi už 17 prieš pritartam. 29 D punktas vėl iš dviejų dalių. Balsuojame dėl žodelio essential, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį, kas prieš atmestą. Trisdešimt ketvirtasis pakeitimas, patirtoji e, įtrauka, kas už prieš susilaikė pritarta. Ketvirtoji cen įtrauka nauja redakcija už prieš susilaikė pritarta. 37 punktas, kas už prieš susilaikė pritarta. 37 AA kompromisas nauja redakcija iš trijų dalių. Kas už pirmąją dalį prieš susilaikė pritarta. Kas už antrąją dalį? Prieš. Susilaikė pritarta. Trečioji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė pritarta. 37 A punktas naujo redakcija, kas už prieš susilaikė pritarta. 38 kompromisinis punktas iš dviejų dalių, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją dalį prieš susilaikė, reikia pasitikslinti elektroniniu būdu. Šešiolika už dešimt vienas prieš atmestą. Keturiasdešimt pirmasis kompromisas iš dviejų dalių Kas už pirmąją dalį prieš susilaikę. Vėl turime pasitikslinti elektroniškai. Abgelehnt. Zweiter Teil. Atmesta. Troja dalis dabar E, yra EPP alternatyvus pasiūlymas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Antroji dalis, kas už, pirmininkas atsiprašo, žodis teikia pirmanš. Euh, euh, Pirmininkė tik tai noriu pasakyti, kadangi balsavome dėl alternatyvaus EPP teksto, dėl pastraipos 41 dalies teksto, reikia atitinkamai pakoreguoti balsavimo sąrašą, kadangi 41a naujo a, tekstas atkrenta, kadangi būtent balsavome jau dėl to.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 Pirmininkė, tai nedraudžia mums, aišku, balsuoti dėl antros dalies. 41 pastraipos antros dalies. Monsieur le Président, nous devons donc maintenant voter la deuxième partie du paragraphe 41. Tai dėl 41 antros dalies dabar balsuojame. Absolutely. Taip. Ir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 Antroji dalis, e, kas už žodelį mandatory privalomas, kas prieš susilaikė, atmesta balsų daugumą. Trečioji dalis, kas už, prieš susilaikė, atmesta. Dabar dalis, kuri prasideda subsequent indicative, kas už prieš susilaikė, pritarta. Atkrenta 41 A pakeitimas, e, dabar 42, kas už pirmąją dalį už prieš susilaikė pritarta, antroji dalis už prieš susilaikė pritarta. 43. prieš susilaikė pritarta. 43 B pirmoji dalis prieš susilaikė pritarta. Antroji dalis už prieš pritartą. Dabar 44 punktas, trečio įtrauka, kas už, prieš, susilaikė pritarta. 44 <clears throat> A naujoje redakcijoje ir 44 B naujoje redakcijoje, kas už prieš susilaikė pritarta. 45 už prieš susilaikė pritarta, 46 už prieš susilaikė pritarta, 48 A už prieš susilaikė pritarta, 50 už prieš susilaikė pritarta, 50 A už prieš susilaikė pritarta, 51 už prieš susilaikė pritarta, 51 A už prieš susilaikė pritarta, 51 B už prieš susilaikė pritarta, 52 kartu su 56, kas už prieš susilaikė pritarta. 57 punktas e, balsuojame už atskiris dalis, kas už pirmąją prieš susilaikė pritarta, kas už antrąją prieš susilaikė pritarta Manau, kad pritarta, tačiau norėčiau pasitiksinti elektroniškai. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 25 už 17 prieš pritarta. Antroji dalis, jis, jie atkrinta. 58 kas už prieš susilaikė pritarta. 59 iš dviejų dalių, kas už pirmąją prieš susilaikė pritarta kas už antrąją, prieš susilaikė pritarta, 59 A, už, prieš susilaikė pritarta, 59 B, už, prieš susilaikė pritarta, 62 A, su papildomu pakeitimu, dėl kurio balsuosime pirmiausiai pakeitimo tekstas papildomo jums buvo išdalintas ir dėl jo pirmiausiai balsuosime, kas už, kas prieš susilaikę pritartą. Tokiu būdu nereikia balsuoti už visus kitus pasiūlymus, pakeitimų. Dabar balsuosime dėl B konstatuojamosios dalies, kas už, prieš susilaikę pritartą. Pasitikslinkime elektroniškai, manau, kad pritarta nedidelė balsų persvara. FB konstatuojame dalis, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritarta 24 balsams už 14 prieš EB konstatuojama dalis nuoja redakcija, kas už pirmąją dalį prieš susilaikė pritarta, antroji dalis kas už prieš susilaikė. Pritarta trečioji dalis, kas už, prieš, susilaikė. Pritarta. Dabar e, balsuosime dėl tos dalies, e, apie kurią anksčiau minėjo ir pristatė pervanš. Aš siūlyčiau balsuoti dėl šių punktų žodis pervanš.

palygykime su 29D punktu, kurį mes tik patvirtinom. Man atrodo, kad tikrai parlamentarams nereikia du kartus kartuoti tos pačios minties, kad tik tai juos kas nors išgirstų. Tikrai tai jau yra įtrauktas šis tekstas, jau dėl jo yra tikrai balsuota. Norėčiau e, trumpai paprašyti politinių frakcijų koordinatorių pareikšti savo poziciją dėl 120 septintojo balšyčio e, pakeitimo, iš kokios jis yra frakcijos. 127 yra pirmasis, 126 yra aišku. Tai 126 dabar. Olė. Na gerai, mes galime nebalsuoti, jeigu per varš nuo to jausis laimingesnė, tai mes taip pat džiaugsimės. Trišimtai triktas pakeitimas Margali, ar galite su, sutikti su siūlymu nebalsuoti dėl šio pakeitimo? Mikrofoną prašom kalbėti. Ambio... Jeigu, jeigu taip yra būtina. Tai 421. 421 Sėdžio koferatį sutinka, kad dėl jo būtų nebalsuojama, dar Paskal 14 taip pat nebalsuosime. Dabar balsuosime, didelį balsavimą surenksime dėl visų kitų. 34 e, kas už, prieš susilaikė atmestą, 35 už prieš susilaikė atmestą, 36 už prieš susilaikė atmestą, 45 už prieš susilaikė atmestą, 74 už prieš susilaikė atmestą, 90 už prieš susilaikė atmestą, 124 už prieš susilaikė atmestą atmestas 125 už prieš susilaikė atmestą. 127 už prieš susilaikė atmestą. No, no, SL doesn't agree in block. No, no. 133. Atsar nesutinka dėl visų kartų balsuoti. 133 už prieš susilaikė atmestą, 237 už prieš susilaikė atmestą. 252 už prieš susilaikę atmestą, 234 už prieš susilaikę atmestą, 275 už prieš susilaikę atmestą, 300 už prieš susilaikę atmestą, 400 e, už prieš susilaikę atmestą, 367 už prieš susilaikę atmestą, 382 už prieš susilaikę atmestą, 395 už prieš susilaikę atmestą, 396 už prieš susilaikę atmestą, 397 už prieš susilaikę atmestą, 398 už prieš susilaikę atmestą, 403 už prieš susilaikę atmestą, 406 už prieš susilaikę atmestą, 420. 456 už prieš susilaikę atmestą, pirmasis už prieš susilaikę atmestą, antrasis už prieš susilaikę atmestą, devintasis už prieš susilaikę atmestą, penkioliktasis už prieš susilaikę atmestą, šešioliktasis už prieš susilaikę atmestą, aštuonioliktasis už prieš susilaikę atmestą, dvidešimt pirmasis už prieš susilaikę atmesta 25 galutinis už prieš susilaikę atmesta. Elektroniniu būdu balsuosime dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. 31 už 9 prieš 2 susilaikė. Sveikiname per vas. Hanės svoboda balsą taip pat priskaičiuojame. Taigi 43 balsavo už, 300, e, tai yra 43 balsavo, 31 už, 9 prieš, 3 susilaikė. Sveikiname per vams su plačia balsų dauguma patvirtintų pranešimų. Oliai žodis. Thank you, I, yes. Ačiū, aš tik tai norėčiau pasveikinti pranešėją Ji dirbo tikrai labai sunkiai ir mes paremėme pranešimą galų gale, tačiau turiu pripažinti, kad 57 punktas tikrai nepalengvino mums gyvenimo. Man atrodo, šiandien tikrai nėra aktualu kalbėti apie tokius dalykus biudžete ES, tačiau mes kol kas parėmėme tą pranešimą, o po to žiūrėsime, kaip bus plenarinėme posėdėje ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie per šios pusantrų metų prisidėjo, įnešė savo indėlį į šį konsensusą, tai buvo e, pagrindinė prielaida, kad komitetas galėtų atlikti savo misiją, o misija buvo e, nekapituliuoti prieš e, dabartinę padėtį, nukreipti savo žvilgsnį į ateitį ir kai kurie pasiūlymai tikrai nebus įgyvendinti e, e, busimosiomis dienomis ir per artimiausius metus. E, tačiau taip pat ir mano frakcijoje esame diskusijų tarp to, ko reikia šiandien ir ko mums reikės ateityje. Ir kalbant apie biudžetą, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad sūrė komitete mes pabrėžiame, kad Šiuo metu mums reikia adekvataus biudžeto, todėl mes įvardijome atitinkamą skaičių, kuris susijęs su politinė ir pinigų sąjunga. Mes turime šiuo metu atlikti parengiamuosius darbus, tačiau turint omenyje šio komiteto darbų misiją ir būtinybę sąžiningai elgtis e, piliečių atžvilgių, mes turime pasitelkti aiškius argumentus už ES integraciją ir nei vienam nebuvo lengva taip e, pritarti visiems punktams, nes nuomonės dėl pasirinkamo kelio pakankamai skiriasi, tačiau yra labai svarbu, e, yra siekis e, įgyvendinti mūsų pagrindinę misiją ir parodyti, kad Europos ateitis nebus paukota vardan kasdieninių smulkių ginčių ir kad mes baigsime numatytus darbus. Labai ačiū. Grazie Presidente, volevo anch'io ringraziare in primo luogo per Vanche. Per... Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti visų pirma per Vonš už visą jos didelį darbą bei kolegoms koordinatoriams. Rezultatas, kurį pristatome, yra tikrai svarbus. Ir pasiekėme jo taip pat ir jūsų pirmininkavimo dėka, pirmininkė, bei jūsų patarėjų, padėjėjų dėka. norėčiau akcentuoti, kad dabar būtina užtikrinti, jog mūsų pasiūlymuose ir mintise būtų nuoseklumas nuo tos vidutinės trukmės pranešimo ir galutinio pranešimo. Mes jau ilgą laiką repetuojam šią temą ir periname prie galutinio pranešimo, kuris tikiuosi bus labai naudingas visiems kitiems komitetams. Uh, kurie jį turės paversti saistančių reglamentų. Taip pat, kai darai kompromisus dėl patiktų pakeitimų, tie kompromisai reiškia, kad kiekvienam iš mūsų tenka atsisakyti kai kurių siekių, pradinių siekių ir, ir surasti naujas formuluotės, kurios, tikimės, geriausiai apibendrina visą nuveiktą darbą. Kompromisas nėra piknaudžiavimo terminas, tai yra priemonė pasiekti geresnį etapą nei tą, kuriame pradėjome darbą. Taigi tikiuosi, kad komitetai dirbdami toliau sustiprins kai kurias idėjas išdėstęs per Vonš pranešime, kuris yra ir mūsų pranešimas. Uh, Manau, kad etapas, kurį dabar esame pasiekę, yra tikrai labai įdomus ir naudingas. To pasiekėme, nes vis, visą laiką dirbome su dideliu atsidavimu ir stengiamės būti sąžiningi kitiems aktualių politinių, e, kla, dėl kitiems aktualių politinių klausimų. Ačiū, Sėdžio Koferatį. Norėčiau pabaigai dar trumpai pakomentuoti ir vieną pagėdavimą išsakyti. Manau, kad pradėsiu nuo pagėdavimo diskusijose su nacionaliniu parlamentu atstovais. Mes jūtume, kad e, viena vertus jie yra nusiteikę kritiškai ir tas kritinis nusiteikimas netgi didėja, tačiau kita vertus e, siekiama sėkmingai e, įgyvendinti Europos projektą. Aš pagėdaučiau, kad mes visi dalyvavę e, šiame projekte ir remdamėsi dabar patvirtintų pranešimų savo susitikimuose su piliečiais kitų nacionalinių valstybių atstovais diskutuotume ir pamėgintume įnešti savo indėlį, įtikinti nacionalinių parlamentų narius palaikyti mūsų pasiūlymus, nes be jų E, palaikymo mes nesugebėsime įgyvendinti pranešime teikiamų savo pasiūlymų. Dar pastaba dėl to skeptiško požiūrio. Šiuo metu, kai daugelis mano, kad Europa yra patekusi į aklavietę, aš nesakysiu, kad e, stovint žlugimo ribos, e, nenori, kad mes daugiau e, dėmesio skirtume Europai. Buvęs Vokietijos užsienio reikalų ministras Genčeris, kurį daugumą iš jūsų žinote, kuris labai daug pastangų e, idėjo, kad e, būtų Europos projektas įgyvenintas, kad euras būtų įvestas prieš porą savaičių parašė straipsnį, kurio pavadinimas yra Mums reikia daugiau Europos. Tai yra taip pat ir pagrindinė mūsų pranešimo mintis. Taigi, e, tas straipsnis prieš mažiau galbūt tris savaitės buvo įspausdintas laikraštyje Berlyner Tagesspiegel ir e, šiame straipsnė jis e, trumpai pristato tai, ką mes šiame pranešime šiek tiek išsameu bandome pristatyti, taigi mes neturėtume leistis užspeidžiami į kampą, bandant teikti, kad mes per daug reikalaujame, mes puikiai žinome, nesame teisėkuros e, komitetas ir e, e, mums nereikia teikti pasiūlymų, kurie oficialiajame biuletenėje bus kitą savaitę spausdami, mums reikia teikti kelis drąsius pasiūlymus, tą mes ir pamėginome padaryti, norėčiau visiems už tai padėkoti. Kompromisas, aišku, lieka kompromisu, visi negali būti šimtų procentų patenkinti, tačiau geriausias kompromisas yra tas, kuris yra visiems priimtinas e, ir prie kurio kiekvienas prisideda. Labai ačiū ir dabar fotografuosimės. Gute, vom Kollegen und Kollegen. Kolegos ir kolegės per vanš, kaip pranešėja, turi teisę tarti galutinį žodį. Pst. Taigi, per vanš tau galutinį žodį. Monsieur le Président, je, je, je mesure. Pone pirmininkė, aš suprantu, kokį svarbų darbą nuveikė visi ir visos politinės frakcijos, tačiau tuo pat metu, kaip pranešimo šioje komisijoje rengėja, norėčiau padėkoti visiems, taip pat jums, pirmininkė, koordinatoriams, šešėliniams pranešėjams už tai, kokia dvasia vyko darbas šios kadencijos parlamente kai pradėjome darbą, niekas negalėjo įvertinti krizės, kuri mus ištiko masto. Dirbdami drauge mes suvokėme, kad koks yra tos krizės politinis matmuo. Ir taip pat suvokime, kad mes, Europos kuriejai, parlamento nariai, privalome mobilizuoti savo jėgas ir tęsti ES steigėjų pradėtą darbą. Ir tai, tai, tai, tai, kad reikia, tai, kad reikia konstatuoti, jog darbas yra baigiamas, tai reiškia, kad toliau tą darbą turės tęsti taryba ir komisija. Ir aš manau, kad e, nuoseklumas, mūsų darbo nuoseklumas išlaikytas pirma, pirmame pranešime, mes kalbėjome apie tai, kaip Europa turi stengtis išėti iš krizės, o šiame pranešime mes kalbame apie priemonės. Mes niekaip nepat, nepakeitėme strategijos, kurią tada parengėme. Bet aš taip pritariu jūsų minčiai, kad dabar turime atsisukti į piliečius ir turėtume vengti populizmo ir nacionalizmo savo pasiūlymuose. Ir tos, tie mūsų pasiūlymai išdėstyti pranešime, mes kalbame apie tai, kad viskas turi būti piliečių labui, kad tarnautų kad tie pasiūlymai priemonės turi tarnauti žmonėms, o ne finansinėms rinkoms. Tai yra esminis šio pranešimo pasiūlymos. Ir dabar praėjus keletui metų nuo krizės pradžios e, žmonės turi galėti padaryti išvadą, kad kažkas pasikeitė. Nors šiandien auga e, kainos už energiją, auga kainos už šildymą, transporto paslaugos. Bet ir atsižvelgiant į visą tai, mes turime suformuluoti savo tolesnę žinę. Aš tikiuosi, kad rytoj mes tą pradėsime daryti. Pirmininkė, Ačiū Jums už pusantrų metų trukusi darbą ir šios rezultatus. Uh, uh, colleagues, I've just learned that our photograph, photographer has left. Kolegos, mūsų fotografas išėjo, nes jam teko per ilgai laukti ir jis nuėjo į kitą vykdyti kitos užduoties, bet aš tikiuosi, kad mes Rasbūrė su, sugebėsime tai suorganizuoti. Ne, jis grįžta. Norite palaukti penkias minutės? Position yourself. Yeah, one little question, yes. Then we have a press conference. Fun?